Kolegos diskusijas šiuo darbo tvarkės klausimu baigiame. Rytoj 12.30 minučių balsuosime. Kitas darbo tvarkės punktas susijęs su tarpininkavimu civilinėse ir komercinėse bylose. Tai yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, ypatikė Teisės reikalų komitetas. Žodis penkioms minutėms suteikiamas ponė Makartai pranešėjai. Dėkuoju ir norėčiau pasidžiaugti tuo, kad mes galime šiandien kalbėti apie mediaciją. Šis klausimas buvo pateiktas todėl, kad mes norime, jog būtų daroma pažanga, kad būtų spartinamas mediacijos procesas visoje Europos Sąjungoje. Mediacija, tarpininkavimas yra dažnai naudojama kaip kai priemonė pinig, pi, išlaidoms sutaupyti. Geriausia mediacijos praktika rodo, jog e, tarpininkavimo atveju, e, tarp, pasitelkiant tarpininkavimą, išsprendžiama 70 procentų ginčių. Deja, dabar tik tai vienas procentas e, visų besiginčiųjų naudojasi tarp tarpininkų paslaugomis. Ir paprastai e, ginčio sprendimas užtrunka daugiau nei 90 dienų ir kainuoja 51 tūkstantį, o mediacija būtų kur kas pigesnė ir trumpesnė. Daugybė žm, a, e, a, e, asmenų mums sakė, kad jie, ne, jie neketina kreiptis į. A, kitos valstybės narės teismą, jeigu jų užginčiama suma yra mažesnė nei 50 tūkstančių, nes e, jie turės daugiau sumokėti e, e, teismo išlaidų. Taigi mes norime, kad situacija būtų ištaisyta. Viena vertus, mes turime vis daugiau įrodymų, jog net ir tuomet, kai mediacijos sėkmės rodikliai yra labai nedideli, ji vis tiek gali padėti mūsų taupyti tiek pinigų, tiek laiko. Ir Kartu žinome, kad mediacija pasitelkiama yra pernelik retai. Kai mes parengėme direktyvą, mes pirmiausia siekime padėti žmonėms e, kuo veiksmingiau ir efektyviau ir pigiau spręsti ginčius ir būtent tam ir buvo skirta mediacija. Mes tengiamės taip pat gerai e, surasti tinkamą pusiausvę tarp mediacijos ir, ir įprasto teismo proceso. Taigi ES dabar prisėmus įsipareigojimą e, e, veikti sparčiai tam, kad būtų pasiekti šie tikslai. Tai būtų labai svarbu dabar, krizės, taupimo laikais. Dabar, kai valstybės narės galvojo apie tai, kaip galima būtų sumažinti uh, uh, išlaidas. Uh, uh, susijusios su ginčių sprendimu. Taigi mes norėtume paklausti komisijos, kaip komisija ketina spręsti šią problemą, nes akivaizdu, jog mes nesiekime šiuo metu direktyvos tikslų Antras klausimas. Kaip komisija ketina pasiekti, kad būtų užtikrintas subalansuotas mediacijos ir teismo proceso ryšys? Ar komisija laikosi nuomonės, kad reikalavimas užtikrinti subalansuotą ryšį apima įpareigojimą valstybėms narėms nustatyti minimalę procentinę dalį bylų ir jas išnagrinėti taikant mediaciją kiekvienoje šalyje, bent jau tais atvejais, kai nagrinėjimas tarp valstybinės bylos? Ir jei taip, kokiu veiksmu ketina imtis komisija tuo atveju, jei minimali procentinė dalis nebūtų nustatyta ir užtikrinta. Taigi dabar mes galėsime išgirsti komisijos atsakymus iš šios labai svarbius klausimus. Dėkuoju. Ačiū poniai Makarti. Dabar komisijos vardu kalbės vicepirmininkė ponė Vivian Reding. Pirmininkė, ir noriu pradžioje pasakyti, kad aš visiškai uh, Sutinku su pateikto klausimo žodžiu autoriumi. Mediacija yra spartesnis, pigesnis e, būdas nei įprastinis bylos nagrinėjimas teisme. Tai taip pat, taip pat sukūriamas kuriama kitokio elgesio kultūra, nes vykstant bilinėjimuisi viena pusė yra pralaimėjusi, kita laimėjusiai, o e, mediacijos e, tarpininkavimo atvejais e, partneriai susitarė. Ir būtent todėl tokia paslauga yra ypač patrauklus atvejais. Ir mes pritarėme pateiktai analizai, kaip visą tai gyvendinti. Kaip žinote, direktyva dėl tarpininkavimo buvo parimta 2008 m. gegužė ir turėtų ir turėjo būti perkelta į valstybių narių teisę 2011 metais. Visos valstybės narės pranešė apie priemonės užtikrinančias direktyvos perkelimą į nacionalinę teisę. Ir praėjus vos vieneriems metams nuo, taiky, nuo direktyvos taikymo pradžios valstybėse narėse mes e, tikrai turėtume sutikti daugiau laiko sukaupti patirties ir E, sukaupti daugiau faktų, kad būtų galima įgyvendinti visus jos reikalavimus. Siekiant paspartinti procesus šioje srityje, rengiuosi pristatyti e, komunikatą dėl tarpininkavimo kitais metais, 2013-aisiais, kad, kad būtų e, skatinamas mediacijos naudojimas. Mes kaupiame informaciją apie direktyvos perkelimą valstybėse narėse ir jos naudojimą. Ir mes ypač akcentuosime šios paslaugos skatinimą ir sklaidą. Žinoma, jeigu įstatymas galioja, bet niekas apie jį nežino ir advokatai bei e, teismai juo nesinaudoja, tai jis visiškai niekam nereikalingas. Manome, kad reikia siekti subalansuoto santykio tarp e, tarpininkavimo paslaugos bei teisminio bylos nagrinėjimo. Manome, kad mediacija turi būti daug aktyviau skatinama, ypač kelias valstybės apimančiuose ginčiuose. Todėl paprašėme, kad valstybės parengtų nacionalinės ataskaitas, jos bus e, rengiam, renkamos, nes mes rengėme studiją ir tose ataskaitose valstybės turės e, pateikti informacijos apie santyki tarp e, mediacijos instituto bei teisminio bylų nagrinėjimo ir valstybės turės skatinti ginčių sprendimą pasitelkiant šią paslaugą. pagal laikantis direktyvos, ir tai nėra naujas dalykas, norėčiau parlamentą informuoti, kad 2016-aisiais turi būti parengta ataskaita ir tos ataskaitos pagrindų komisija įvertins, ar direktyvą reikia keisti ar peržiūrėti, ar reikia teikti pasiūlymų dėl jos keitimo. Tačiau manau, kad tuo tarpu, nelaukdami, kol ateis 2016-ieji, vertinant mano pateiktus pasiūlymus, galime tikrai sparčiai žengti priekin. Manau, kad tarpininkavimą reikėtų e, matyti ir mūsų teisingumo e, skatinimo programos kontekste. Kaip žinote, mes esame sutelkę į vieną grupę nemažai priemonių, siekdami sustiprinti ekonominę veiklą, ypač MVI e, ekonominę veiklą įvairio, keliose valstybėse, siekdami tuo pat metu gyveninti teisingumo sistemos reformą. Būtent todėl metinėje augimo ataskaitoje 2013 akcentuojamos reformos valstybėse narėse ir mes įtraukėme uh, tarpininkavimą kaip vieną iš prioritetų. O Europos semestro kontekste komisija plėtoja, rengia pasiekimų lentelę teisingumo srityje, akcentuojamos silpnosios ir stipriosios valstybių narių teisingumo sistemų vietos. Siekiame, kad civilinio teisingumo sistemos kokybė būtų didesnė, nes sistemos e, subalansuotumas apsprendžia augimo veiksnį. Būtent todėl ir įtraukėme šias priemonės į savo metinę augimo ataskaitą, nes tikimės, kad taip tarpininkavimas paplis valstybėse narėse. Manome, kad to galime pasiekti užtikrindami reikalingą mokymą. E, rengdami informacijos kampanijas, taip pat kurdami paskatas, kad e, tarpininkavimo paslaugos pasirinkimas būtų patrauklus ginčio pusėms. Ačiū. Ačiū komisijos pirmininko pavaduotojai. Dabar kalbės užsiregistravę parlamento nariai. LP frakcijos vardu ponė Mansonė dvi minutės kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pritariu tam, ką ponė Makarti sakė savo įžanginėje kalboje ir ponios Reding mintims taip pat pritariu. Manau, Mums reikia veiksmingos tarpininkavimo sistemos, tačiau iki šiol Europos lygmenių turime tik neigiamos patirties sukaupę ir domenų surinkę dėl mediacijos. Tik prieš metus baigėsi direktyvos perkelimo laikotarpis galutinis terminas ir dabar praėjus metams laiko galime patikrinti, kaip yra perkeltos direktyvos nuostatos. Vieno, vieno tyrimo išvadose teigiama, kad buvo sutaupyta 400 milijonų eurų. Manau, kad tokie rezultatai yra džiuginantis, tačiau jie nėra visiškai pakankami. Manau, kad e, mūsų e, šalyje tarpininkavimo sistema e, buvo paskelbta teismo sprendimo prieštaraujančio konstitucijai. Europos parlamentas pritarė įvairioms skatimo priemonėms, kuris minėjo komisijos narės siekiant skatinti dažniau naudotis tarpininkavimo priemonė, tačiau privalomo pobūdžio čia nėra numatyta. Aš noriu paklausti komisijos, ar ir toliau mano, kad nereikia numatyti to privalomo pobūdžio įtvirtinimo. Pagrindinių teisų hartijoje yra numatytos teisės gauti, kreiptis į teismą. Pirmkas, ačiū poniai Maconė, Matikau, socialistų demokratų frakcijos vardu kalbės vieną minutę. Ačiū. Pone pirmininkė, mediacija gali būti tinkama priemonė siekiant greičiau spręsti ginčius ir e, staupyti lėšų nesikreipiant į teismą civilinėse ir komercinėse bylose. E, Varstybės narės turėtų skatinti informacijos sklaidą visuomenė, ypač internetu, atkreipiant dėmesį į galimybę gauti tarpininkavimo paslaugas. Šios paslaugos yra labai svarbios, todėl reikia numatyti bent jau minimalų civilinių e, bylų nagrinėjimo procedūrų atitikimą e, tarpininkavimo procedūrų metu. Iki 2016 metų ar komisija e, ketina imtis kokių nors veiksmų susijusių su 2008-52 direktyvos įgyvendinimu tam, kad visose valstybėse narise būtų e, rengiamos mokymo programos busimiesiams tarpininkams, kad būtų galima teikti tinkamus tarpininkavimo sąlygas ir užtikrinti deramą šių paslaugų tiekimą bei konkurenciją. Ačiū, ponė Tikau, dabar ponas Busoja, Alde frakcijos vardu, kalbės dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Tarpininkavimo paslaugų raida civilinėse ir komercinėse bylose, taip pat sprendžiant kitus neteisminius ginčius yra. Ir naudingos visoms ginčio šalims. Daugelį šalių paklausa tokių paslaugų yra didžiulė. Mes turėtume nustatyti tinkamą šių paslaugų teikimo mechanizmą tam, kad būtų galima pasiekti užsibrėžtų tikslų. Dabar galime konstatuoti, kad statistinių požiūrių direktyva, jos perkelimas nepasiekiau užsibrėžtų tikslų. Pirmiausia dėl to, kad žmonės neturi pakankamai informacijos apie tarpininkavimo paslaugas. Direktyvoje kalbama apie informacijos sklaidą. Dėl tarpininkavimo paslaugų dėje visapusiškai ta informacija nėra platinama. Žmonės nieko nežino apie tarpininkavimo galimybės, apie tai, kiek šios paslaugos kainuoja, apie tai, į ką reikėtų kreiptis šių paslaugų komercinėse bylose. Šiuo metu svarstoma nauja direktyva taip pat numato alternatyvus teismų ginčių sprendimo būdus. Ir e, artimiausių metų bus visuomeniai pateikiama daugiau informacijos apie tarpininkavimą ir kitas alternatyvas. Šios direktyvos apriptis tačiau yra ribota, todėl komisija ir valstybės narys turėtų imtis aktyvesnių veiksmų. E, skatinant naudotis tarpininkavimo paslaugomis tarp valstybinėse bylose ir e, bylose susijusiuose su šeimos teisė. Tarpininkavimas turėtų tapti dar viena alternatyva atsvara ginčių sprendimui e, teismuose. Nežinau, ar mes turėtume kažkokią procentinę dalį numatyti tarpininkavimo paslaugoms, tačiau, manau, turėtume skatinti tarpininkavimo kultūros raidą tam, kad alternatyvi ginčių sprendimo procedūra labiau paplistų, nes taip yra pigiau ir greičiau mūsų priešiams spręsti teisinius ginčius. Ačiū ponui Posoj. Dabar pradedame procedūrą. Prašau žodžio ir pirmiausia pasisakys ponas Sergio Koferati. Grazie, Presidente. Signor Komisar. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai, kaip ir kolega Makartis, aš manau, kad komisija turi imtis visų reikalingų veiksmų tam, kad tarpininkavimas e, būtų kaip, plačiau, kaip manoma plačiau naudojamas, tai yra kaip manoma labiau turi būti piliečių e, interesai ir teisės ginami. Mes manome, kad taip piliečiai besikreipiantis į šias institucijas e, tikrai didelės naudos gautų. Bet to e, dėl recesijos, ekonominės recesijos mažėjant pajamoms, e, šis aspektas ypatingai svarbus. Bet to dar kitas aspektas, kurį dėlėtų pabrėžti, tai kad tarpininkavimas yra kultūrinis aspektas. Ir ko gero būtent tarpininkavimo dėka mes galime uh, E, išvengti teisminių procedūrų, teismo procesų ir taip žmonės gali taikesniu būdu spręsti ginčius. Manome netgi, kad šis klausimas galėtų, šis rytis, galėtų, tarpininkavimas galėtų būti išplėstas ir į darbo ginčių uh, e, strytį. Pone Mekasi, kaip pranešėja dar kartą. Ačiū, pone pirminkė. Aš tiesiog norėčiau padėkoti E, gerbiamai komisijos nariai, už e, atsakymą e, patiktą, už tikrai ryštingą nusiteikimą ir kiek girdžiu iš atsakymo, mokymai, samoningumo didinimas bus pagrindiniai dalykai, kurie akcentuojami bus siekiant plėsti ir intensyvinti šią sritį. Taigi, sėkmės komisijai, tęsiant šį darbą Ir be abejo tikėsimės taip pat, kad meksite toliau ryšį ir su mumis, kadangi ir mes norime būti įtraukiami į šios procesus. Ir suprantame tikriausiai visi, kad didžiulės, didžiulės sąnaudos, išlaidos tikrai nėra e, geras dalykas mūsų piliečiams. Ačiū dabar, ponė Reding, kaip komisijos vicepirmininkė. vilkin, vil, vilkinamas teisingumas yra nesuteikiamas e, teisingumas ir daugelį valstybių narių tas vilkinimas, tokia gaišatis tikrai yra labai dažnas reiškinys. Taigi tarpininkavimas yra vienas iš būdų išspręsti bent jau tas mažesnio rezonanso ar mažesnės apimties bylas. E, tai yra būdas jas spręsti intensyviau ir greičiau. Be abejo, teisingumas yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių ir negalime pasakyti, kad tarpininkavimas gali pakeisti normalų teismo procesą. Tačiau vis dėlto reikia didinti e, informuotumą piliečių apie tarpininkavimą ir tai turi būti jiems kaip pasirinkimas tiesiog. Ir Taip pat dar devinto straipsnio gyvendinimo kontekstas čia yra svarbus, nes taisyklės numato, kad valstybės narės turėtų bet kuriomis priemonėmis, kurias mano esant tinkamomis, em, didinti informuotumą piliečių apie e, tarpininkavimą. Taigi mes iš tiesų judame tą pačią linkme, nes komisijos tekste tai yra dešimtasis straipsnis, kur mes sakome, jog įsipareigojame pateikti viešą informaciją apie teismus ar kitas instancijas, e, kurias mums pateikė, kurių sąrašus mums pateikė valstybės narės. Taigi komisija ir valstybės narės bendradarbiaudamos tarpusavį turi siekti to bendro rezultato, turi didinti informacijos apie mediaciją kiekį. Be abejo, neapsėsime taip pat ir be pačių tarpininkų. Tarp, be pačių mediatorių um, mokymų. Turime uh, teisininkams taip pat leis, leisti suprasti, kad tarpininkavimas nekenkia jų pačių profesiniams interesams. Kaip ir jūs teisingai pastebėjote, tai yra taip pat ir kultūros dalykas ir to nepasieksi per naktį. Todėl turime toliau dirbti nuosekliai, ryštingai ir dėl to aš būtinai 2013 metais paskelbsiu tą komunikatą, remdamasi tą informaciją, kurią um, turėsiu uh, iš valstybių narių. Mes paskelbsime tą, tą ataskaitą, išanalizuosime situaciją valstybėse narėse ir tai tikriausiai lems tą abipusį spaudimą, kuris yra reikalingas tam, kad tarpininkavimas taptų žinomesnis kaip būdas siekti teisingumo, ypač pavyzdžiui, sprendžiant ginčius tarp kaimynų arba darbo ginčius, šeimų ginčius. Piliečiai turi suvokti, kad būtent tai yra būdas irgi spręsti jų problemas ir kad mes tą galime visi kartu pasiekti. Dar kartą dėkoju parlamentui už tikrai labai palankę jo poziciją šiuo atžvilgiu. Ačiū poniai komisijos nariai. Ponės ir ponai, baigiame. E diskusijas šią temą ir periname prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra ponios Flašikovas Benovos pranešimas pagrindinės teisės Europos Sąjungoje. Žodis suteikiamas pranešėjai poniai Flašikovai Benovai keturioms minutėms.